Proszę Państwa, dochodzi kwadrans akademicki, a dzisiejsze nasze spotkanie. Gerbiami kolegos, akademinė valanda, kai laukiame vėluojančių, baigėsi. Ir šiandien pradėsime mūsų posėdis yra ypatingas. Taip pat pakankamai akademinis, kaip ir tas 15 pralauktų minučių. Kalbėsim apie labai svarbus klausimus, o jų bus nemažai. Pirmadienis šiandien Noriu priminti visiems, mūsų kolegos deputatai kaip tik atvyksta šiandien į Briuselį ir aš jums minėjau, kad yra tokia daina, kuri vadinasi Nekenčių pirmadienio. Man atrodo, nesunku suprasti, kodėl. Tai štai, darbo atvarkė. Jums buvo jį pateikta, jeigu pastabų nebus, patvirtinsime ją tokią, kokia jie yra ir pradėsime nuo formalių klausimų. posėdis yra transliuojamas internetu, turime vertimą į 20 darbo kalbų čekų, slovakų, gėlų ir maltiečių kalbų vertimų šiandien nėra, tenka dėl to atsiprašyti. Trečias darbo tvarkės punktas, jeigu neprieštarausite, sausio 23-24, sausio 29 dienos ir vasario 7 dienos posėdžių protokolai bus patvirtinti, jeigu nesulauksime pastabų iki posėdžio pabaigos kaip numato procedūra. Tai štai, šiandien turime kaip tik tokį vieną darbo tvarkės klausimą, tai yra kėtimasis nuomonėmis su ponė Ketrin Želenėlė. Ji yra kandidatė užimti FAO generalinio direktoriaus pareigas. Šios dienos posėdis yra rengiamas kartu su vystimosi reikalų komitetu. Sveikinu komiteto vicepirsininkę ponę Verkapera, kuri štai sėdi šalia manęs ir netrukus jai suteiksiu žodį. Ir dar keletas informacinių dalykų. Dar kartą noriu pasveikinti mūsų svarbiausią šios dienos viešnę ponę Katrin Žilenėl. Ji yra kandidatė į Junktinių tautų maisto žemės ūkio organizacijos generalinės direktorės postą. Tai yra svarbi organizacija, nes nagrinėja žemės ūkio reikalus e, pasaulyje ir maisto reikalus taip pat. Mes dažnai susitinkame su FAO atstovais e, savo posėdžiuose Labai gerbėme kolegą, su kuriais puikiai bendradarbiaujame. Pone Ketrainžėlė. Yra pirmoji kandidatė į šias pareigas. Birželio mėnesį FAO vyks kaip tik e, kandidatūrų pasirinkimas ir rūpjūčio pirmą dieną paskirtas kandidatas pradės savo pareigas. Iki mėnesio pabaigos dar galima teikti kitas kandidatūras. Pone Želen yra inžinierė, dirbusi žemės ūkio srityje, ji puikiai žino maisto sistemas, ji žino, kokios problemos yra kaimiškose vietovėse, kokios problemos yra susijusios su maisto grandinė ir savo šalyje Prancūzijoje ir Europoje. Ji yra dirbusi Prancūzijos žemės ūkio ministerijoje ir taip pat Europos komisijoje. Ji buvo ekspertė klausimais susijusiais su maistu. Ji taip pat yra vadovavusi vienai iš institucijų atsakingų už maisto saugą. Ji septynerius metus dirbo vykdančiai direktorė EFSOje. Dirbo daugelį Europos e, reikalų komitetų, rengdama e, bendrųjų klausimų kodeksą. Kaip žinote, visi tie klausimai susiję su maistu yra ypatingai svarbus vystimosi komitetui. Dažnai rengiame bendrus posėdžius, kurie yra skirti šiems klausimams aptarti. Ir štai dabar norėčiau suteikti žodį e, vystimos reikalų komiteto vicepirmininkiai. Prašau. Uh, my... Ačiū pirmininkė, kalbėsiu suomiškai. Oikein hyvää iltapäivää omasta ja... Labai diena. Asmeniškai ir savo komiteto vardu norėčiau pasakyti padėkoti Žemės ūkio komitetui už kvietimą vystimosi reikalų komitetui dalyvauti šiose diskusijose su ponė Katrin e, Gesan Lanel. Pirmininkė tai negalėjo dalyvauti ir lab... E, pirmininkas negalėjo dalyvauti, labai atsiprašo ir nori e, perduoti sveikinimus viešniai ir kolegoms Tikrai labai džiaugiamės galimybę susipažinti mm, susitikti su ponė Gislan Lanel ir aptarti tai, kaip ji vertina mums labai svarbius klausimus, klimato kaita, pavyzdžiui, mm, žemės ūkio daromas poveikis e, ekologijai, maisto atliekų klausimas. Ir Tai yra labai aktualūs klausimai, taip pat ir besivystančiam pasauliu. Ir galvojant apie mm, ES e, darbą, manau, kad mūsų bendarbiavimas su e, Junktinių tautų agentūromis yra nepaprastai svarbus. Ir džiugu, kad ES turi vieną bendrą kandidatą į mm, šią. Uh, Maisto žemės ūkio organizacija ir dar labai e, svarbu, labai džiugu, kad tas kandidatas yra moteris. Mums tikrai reikia daug daugiau moterų, kurios užimtų aukščiausius postus e, tiek Europos, tiek tarptautinėse organizacijose. Taigi labai svarbu kalbėti apie apsirūpinimą maistu, kad e, iš tikrųjų uh, kiekvienas žmogus turėtų galimybę gauti saugų ir maistingą maistą ir e, vystimosi komitete mums labai aktualus yra ta, tas klausimas, kad kaip rodo naujosios žinios e, dabar, badas vis labiau plinta ir 181 milijonas žmonių negauna pakankamai maisto, milijonai vaikų. Vystimasis yra sulėtėjęs dėl to, kad jų mytyba nepakankama. Ir tikrai reikia kalbėti apie tokius dalykus kaip netinkama mytyba, nepakankama mytyba, badas ar tokie reiškiniai kaip nutukimas. Tai yra tikrai labai uh, Tai yra labai svarbus klausimai. 2014-2018 procentų buvo, 2016 metais lėšos sumažėjo, lėšos ir 2017 metais buvo labai sumažintos šiai sričiai. Aš na, tikiuosi, kad jeigu jūs būsite paskirta į šias pareigas, jūs tikrai sieksite, kad būtų geriau kovojama su nepakankama mytyba su bado problema visame pasaulyje ir kad būtų iš tikrųjų skiriama daug daugiau lėšų tai sričiai, ypač kad būtų įgyvendinti tvaros vystimosi tikslai. Ir todėl tikrai labai norėčiau išgirsti, ką jūs galėtumėt papasakoti plačiau apie um, apsirūpinimą maistu, kaip galima užtikrinti tai, kad visi žmonės gautų pakankamai maisto ir kaip būtų galima įtikinti visas valstybės narės, kad iš tikrųjų daugiau dėmesio tam skirtų jos. Aš manau, kad m, mm, tikrai jūs būsite m, mm, puikiai kandidatė, jūs tikrai galėsite puikiai dirbti šiuose pareigose, o dabar jums ir suteiksiu žodį maždaug 15 minučių, e, ponia Geslena, ir po to, po jūsų pasisakymo, tada kolegos galės užduoti klausimus. Monsieur le Président de la Commission Agriculture. Pone Žemės ūkio reikalų komiteto pirmininkė, pone Vystimus reikalų komiteto vicepirmininkė, ponios ir ponai, Europos parlamento nariai, ponios ir ponai. Pirmiausia, Noriu padėkoti už kvietimą, e, už tai, kad ėmėtės iniciatyvos rengti šį klausimą. Aš jau seniau esu turėjusi malonumą ir garbę diskutuoti su Europos reikalų, su Europos parlamento nariais, nes EFSOje esu dirbusi ir buvau vykdančiaja direktorė. Dėl to šis pasikeitimas nuomonėmis yra toks svarbus ir naudingas. Šiandien, kaip jau buvo pasakyta, tą minėjo ir komiteto pirmininkas ir vicepirmininkė, aš esu Prancūzijos ir ES kandidatė užimti FAO generalinės direktorės pareigas. 2019 metai bus labai svarbus FAO organizacijai. E, E, svarbus personalui tos organizacijos ir mums visiems, nes bus išrinktas naujas generalinis direktorius tos organizacijos. Jūs e, turbūt žinote, kad mano kandidatūrą pateikė Prancūzija e, gruodžio 17 dieną mano kandidatūrą. Šis kandidatavimas yra iššūkis, būtent dėl to džiaugiuosi pono Emanuelio Makrono Prancūzijos Respublikos prezidento paramą. Aš dar anksčiau paskelbiau prieš paskelbiant kandidatūrų teikimo laikotarpį apie savo kandidatūrą. Paskutiniuosius šešis mėnesius savo energiją ir entuzijazmą skiriau tam, kad plėtotųsi dialogas su vyriausybėmis ir suinteresuotomis pusėmis. Aš parengiau e, ir paskelbiau savo prioritetus e, susijusius su FAO. Aš pradėjau Liepos mėnesį dialogą su vairiomis e, vyriausybėmis, tarptautinėmis organizacijomis, vietos bendruomenėmis, ūkininkais, ekonominiais subjektais, kurie vaidina svarbų vaidmenį maisto grandinėje, taip pat su pilietinės visuomenės organizacijomis. Tai labai svarbu, kad mano projektas e, atspindėtų aiškiai egzistuojančius prioritetus. Aš neseniai grįžau iš Adisabebos ir Egipto ir planuoju aplankyti Ramio vandenino regioną bei taip pat Lotynų Ameriką. Aš taip pat mėgstu susitikti su ūkininkais, su žvėjais, su kaimo bendruomenėmis. Rugsėjo mėnesį aš buvau paskelbta kaip vienintelė ES kandidatė užimti FAO generalinės direktorės pareigoms. Džiaugiuosi ir didžiuojuosi tuo, kad esu ne tik Prancūzijos, bet ir ES kandidatė. Neatsitiktinai ES šį kartą yra vieninga skirdama kandidatą. Buvo pasimokinta iš to, kas atsitiko 2011 metais, kai ES kandidatų buvo du ir ne vienas negavo siektų pareigų. Mes, būdami kartu, esame stipri atviresni. E, svarbu, kad visi įsitrauktų į vieno kandidato paskirimą. ES mes vertiname tarptautinį bendradarbiavimą ir daugia šališkumą. ES ir jos valstybės teikia pusę oficialiosios vystimosi pagalbos. Ta bendra kandidatūra rodo, kokį svarbų vaidmenį vaidina ES FAO organizacijoje, kokią veiklą įvysto. Dar daugiau, FAO yra Jungtinių tautų organizacija, kur ES e, yra, e, e, egzistuoja kaip narė. Ji teikia 40 procentų visos teikiamos pagalbos. Aš esu Prancūzijos ES kandidatė, bet taip pat noriu tarti keletą žodžių apie savo prioritetus ir pasakyti, kad jie yra bendri. Tas projektas mano projektas turėtų būti kūrimas kartu su jumis. Dabar yra esminės svarbos momentas. Vėl auga badaujančių skaičius. 821 milijonas žmonių ir toliau badauja. Tiek pat tų badaujančių yra kaip ir prieš dešimt metų. 2 milijardai žmonių, įskaitant e, vaikus, ir toliau kenčia nuo prastos mytybos. Daug žmonių gyvena ypatingos skurdo sąlygomis. Taip pat e, buvo patvirtinta, kad ir toliau auga viršsvorio ir nutukimo problemos. Demografinis augimas, e, mytybos pasikeitimas, klimato kaita ir e, rodo, kad reikia keisti mūsų ekosistemas. Visa tai yra iššūkis mūsų ūkiams, mūsų uh, Um, įvairioms kitoms politikoms. Tas problemas būtina svesti. Mūsų vystimosi tikslams išsikeltiems 2030 metams iškilo pavojus. Mes negalim ir toliau tvarkyti reikalų taip, kaip anksčiau. Um, reikalas yra skubus, tai tam būtina imtis veiksmų. Ar turime kokiu, pasiūlyti kokiu nors sprendimu? Taip, sprendimų yra. Ir kad tie sprendimai būtų įgyvendinti, mums reikia padidinti bendradarbiavimą tarp vyriausybių ir suinteresuotų subjektų. Būtent dėl to mums reikalinga yra FAO, ši organizacija. Tos organizacijos mums reikia, nes tai yra ta organizacija, kuri turi reikiamas žinias, kur galima pasitelkti ekspertus. Mums reikia dialogo ir konkrečių veiksmų mums būtina sustiprinti bendradarbiavimą ir subendrinti energiją. FAO yra vystimosi variklis, nes jos dėka galima užtikrinti geresnį techninį bendradarbiavimą ir pagalbos teikimą bei konsultuoti vyriausybės. E, FAO prioritetai tebelieka svarbus. Norėčiau užtikrinti, kad jauni žmonės lygiai taip pat kaip kiti visuomenės nariai, moteris, vyrai e, ir kiti, e, kurie kasdien gamina mums maistą, turi būti svarbiausi, e, apie kuriuos kalbama, kuriant įvairias e, mūsų politikas ir programas. Taip pat norimtis veiksmų, kad maisto saugumas, žemės ūkio klausimai, e, žuvininkystės ir miškų tvarkymo klausimai būtų politinių darbo tvarkių centre. Šie sektoriai nėra praeities sektoriai, tai yra sektoriai, kurie yra esminiai mūsų ateičiai. Tie sektoriai vaidina esminį vaidmenį e, tiekiant e, sveiką ir saugų maistą mums visiems. Dar daugiau yra tokių ekonominių veiklų, kurios padeda kovoti su skurdu ir pradeda kurti tinkamas darbo vietas kaimiškose vietovėse. Taip pat yra labai svarbu atgaivinti mūsų ekosistemas ir saugoti mūsų klimatą. Be to, reikia pasakyti, kad tos politikos gali ir tikrai padės mums uh, E, kurti geresnę e, darbo tvarkę jungtinių tautų siekiant taikos, klėstėjimo visiems žmonėms ir planetai. Mes taip pat turime sumažinti nuostolius ir švaistimą maisto grandinėje. Turime daryti viską, kad saugotume klimatą, taip pat mūsų išteklius, kaip dirbų tokius, kaip dirbožėmi, e, kaip energijos išteklius ir taip toliau. Noriu pasakyti, kad FAO leis mums uh, E, padidinti privačias ir viešas investicijas į e, maisto grandinės gamybos sistemas. Mes galime sakyti, kad ir kur be gyventume, ar mažoje saloje, ar kitur, būtina, kad būtų tinkamai plėtojamas žemės ūkis, kad būtų tinkamas jų produktivumas. Galime gyventi ir labai uh, derlingame regione, kur pakanka uh, įvairių išteklių. Tačiau yra ir tokių problemų, kaip pavyzdžiui, uh, kenkėjai siaubia pasėlius. Uh, kai kas kalba apie galimybės didinti eksportą, aš norėčiau, kad FAO tiksliau e, išsiaiškintų, kokie yra poreikiai ir kad siūlytų gerai pritaikytus ir parinktus sprendimus įvairiems regionams. Mums reikalinga prisimti e, bendrą atsakomybę. Jokia šalis negalės problemų išspręsti pati viena. Mums reikia dirbti kartu ir mums reikia stiprinti savo bendradarbiavimą. E, pietų šalių regionavimas, šia, e, pietų šalių bendradarbiavimas, šiaurės ir pietų šalių e, bendradarbiavimas ir visų bendradarbiavimas turi būti esminiai dalykai. Turime atskirų žinių įvairiuose regionuose, jas būtina subendrinti. FAO daug ką jau nuveikė, tačiau dar e, reikės daug žmogiškų ir finansinių išteklių, kad galėtume nuveikti dar daugiau. Mums būtina plėtoti partnerystę ir kurti sinergiją, kad galėtume veikti dar efektyviau ir kad galėtume pasiekti geresnių rezultatų. Susidūrėme su didžiuliais iššūkiais, tačiau esu įsitikinusi, kad mes visi bendrai pasieksime sėkmės. Nemažai buvo pasiekta per pastaruosius penkis dešimtmečius. Tris kart išaugo bendra maisto gamyba, tuo tarpu, kai tik du su pusę kartų išaugo pasaulio gyventojų skaičius, bet turime dirbti toliau ir dėti tolesnės pastangas, kad mūsų maisto sistemos būtų tvaresnės. Turime užtikrinti, kad jos geriau atitinka augančios žmonių skaičiaus poreikius. Taip pat būtina kaupti žinias patirtį. Jos yra būtinos, kad galėtume padėti vyriausybėms rasti geresnius sprendimus ir juos įgyvendinti, kad tie sprendimai atitiktų jų prioritetus ir poreikius. Taip pat reikėtų, kad FAO būtų skaidresnė organizacija, geriau kontroliuojama, geriau atitiktų esamus tikslus ir gebanti geriau bendradarbiauti. FAO yra įsitraukusi į jungtinių tautų sistemą. Mes norime, kad jie bendradarbiautų su kitomis jungtinių tautų organizacijomis, tokiomis kaip pasaulio maisto programa ir e, organizacija AIFAD. E, apibendrinsiu. Būtina e, transformuoti mūsų maisto sistemas, tai yra būtinybė. Mūsų sistemos turi būti labiau produktyvios, labiau efektyvios, e, labiau įtraukios ir E, labiau atsparios, kad galėtume užtikrinti prieigą prie maisto visiems, mums reikia mūsų išteklius saugoti ir gebėti juos atkurti, kad galėtume tuo pat metu kovoti su klimato kaita, kad sumažėtų e, blogos mytybos. Mums būtina pritaikyti mytybos sistemas prie visuomenės poreikių, kiekio ir kokybės požiūrių, kad žmonės uh, nebėgtų iš savo teritorijų ir galėtų užtikrinti savo ateitį ten, kur gyvena. Mums būtina gebėti kurti darbo vietas ten, kur žmonės gyvena, kad jie ten galėtų likti, kad ten norėtų išvykti. Ir galiausiai tvarus maistas visiems taip pat yra svarbus tikslas. Manau, kad FAO gali padėti mums pasiekti kartu e, tų tikslų. Mano kandidatūra e, yra pirmoji Prancūzijos kandidatūra į FAO generalinės direktorės postą. Pirmą kartą ES teikia bendrą kandidatūrą į šias pareigybės. Niekad moteris nebuvo kandidatė į šias pareigas nuo pat FAU sukūrimo 1945 metais. Jums remiant, e, jums padedant, aš būsiu pirmoji moteris iš ES, kuri vadovaus FAO. Dėkoju uždėmesi ir esu pasirengusi atsakyti visus jūsų klausimus. Bardzo dziękujemy. Proszę Państwa, przeszlibyśmy w tej chwili do wypowiedzi. Ačiū. Dabar turėjome progą užduoti klausimų. Ponas Bovė. Labą dieną. Pirmiausia, norėčiau užsakyti pastabą kadangi tie, kurie nėra dirbę kartu su ponia Želelėdėje, turėtų žinoti, kad aš daug metų dirbau kartu su ją, EFSA, esu, dirbau kaip Europos parlamento narys. Ir tuo metu, kai ji vadovavo EFSAI, pasiekta pažanga buvo tokia didelė, kad visiškai pasikeitė EFSA darbo stilius, užtikrinant skaidrumą, pavyzdžiui. Ji pirmoji ėmėsi didžiulio darbo tam, kad būtų galima, taip sakant, apsitvarkyti, pasitelkiant ekspertus. Tai svarbu priminti, nes šiaip EFSOje šiuo klausimu buvo labai daug įtakos dėl ekspertų parinkimo. Ir, kaip žinia, vyko diskusijos dėl glifosatų ir taip toliau ir panašiai. Ir tas darbas, tas skaidrumo darbas buvo atliktas. Aš tik tai neišgirdau už tai kokio dalyko kalboje. Kalba buvo puikiai, turiu pasakyti, tačiau negirdėjau nieko kalbant apie maisto suverenumą. Tai yra, kai žmonės patys save išlaiko plėtodami savo šalies žemės ūkį. Aš tą savoką naudoju specialiai, nes aš 96 metais ta savoka FAO pirmą kartą buvo panaudota maisto suverenumas. Manau, kad pietų šalims tai yra labai svarbus dalykas ir aš norėčiau daugiau išgirsti iš jūsų, kokią viziją turite šiuo klausimu. Ką mano apie tai mūsų būsimoji FAO generalinė direktorių, kurios kandidatūrą labai aiškiai remiu. Madame, nous vous félicitons Sveikiname Jūs, gerbiama kolegė. Esate Prancūzijos kandidatė ir ES kandidatė vadovauti FAO, Žemės ūkio ir maisto jungtinių tautų organizacijai. E, matysite ir kitų kandidatūrų, kurias pateikia įvairios šalis e, esančius įvairiuose žemynuose. Taigi mes žinome, kad jūs esate mūsų kandidatė ir džiaugiamės, kad atvykote pristatyti savo viziją apie tokį žemės ūkį, kai atsižvelgiam labiau žmonių sveikatą ir ūkininkų sveikatą taip pat. Jūs sakėte, kad žvelgiant į pasaulio demografinius iššūkius reikės gaminti maisto daugiau ir geriau, kokybiškiau. Tai yra didžiulis iššūkis. Tad norėčiau išgirsti, ką manote tais klausimais, kurie atrodo svarbus mūsų žemės ūkiui kaip sakė kolega, labai svarbu yra mūsų maisto suverenumas ir kaimiškų vietovių plėtojimas. Daug kas yra susiję su dabartiniu žemės ūkiu ir jo plėtra. Kaip būtų su pirmuoju jūsų požiūriu bežaupė ramščiu? Ten yra kalbama apie tiesioginę pagalbą. E, tą pagalbą gauna tik ribotos skaičius ūkininkų ir dažniausiai tai yra stambus ūkininkai. BŽUP reforma Toks būtų antras klausimas. 2020 metų BŽUP e, dar yra tas dalykas, dėl ko dar deramasi. Ką manote apie tų išmokų e, mažinimą, to siekia Europos komisija, kad tų išmokų būtų skiriama mažiau busimojo BŽUP? Ir dar vienas klausimas, kaip jūs vertinate laisvos prekybos susitarimus ir dvišalių susitarimus tarp ES su kitomis šalimis, kaip su Mercosur arba CETA E, sustarimas ir panašiai. Kokią įtaką tai turi ES žemės ūkiai? Primenu, kad maisto saugos standartai tose kitose šalyse yra labai skirtingi ir dažnai prastesni negu mūsų ES standartai. Ir tai jiems e, ir tai mums leidžia kurti labai geros kokybės žemės ūkio produktus. Ką manot apie visą tai? Pan posel Erdos. Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Tisztelt. Ačiū, ponė pirmininkė. Ponė kandidatė Žilan Lanier. Tai, kad mes švenčiame pasaulio maisto saugos dieną, yra didžiulis pasiekimas. Maisto sauga nėra savaime suprantamas dalykas, nors gal kai kam taip, taip ir atrodo. Tai didžiulis pasiekimas, jeigu nėra saugaus maisto, tai ir poveikis sveikatai, ir ekonominė žala. Dėja, pastaraisiais metais susidūrėme su daug problemų salamoneliozė, e, Brazilijos e, vištienoje, taip pat problemos su iš Kinijos e, atgabentais produktais. Taigi, mums reikėtų imtis veiksmų, kovojant su tokiais reiškiniais ir kokį vaidmenį FAO numatote šiame procese. Dėkui už atsakymą. Herzlichen Dank, herzlichen Dank, Frau. Ačiū ponė Žeslan Laniel. Labai džiaugiuosi, kad dėliodama akcentus savo darbe išskirėte jaunimą, ypač pažvelgiai į kaimininį žemyną Afriką, suvoksime, kad tai labai svarbu, nes ten yra daug jaunimo, kuriems reikia perspektyvos, reikia darbo. Taip pat jūs akcentuojate ir tvarumą. Iššūkis yra gaminti vietoje ir aplinkai draugišku būdu. Nebejoju, kad tą ir turėjote galvoje. FAO iki šiol pasižymi pakankamai plačiai ap, plačių ir toliai einančių požiūrį į ekologinę žemdirbystę. Tas aiškiai ir iš jūsų pasisakymo ir atsispindi e, bendroje strategijoje, taip pat e, būtinybė apsirūpinti patiems maistu, ką kolega Buvie sakė, su tuo siejusi. Taigi norėčiau pasiteirauti, ką jūs galvojate apie ekologišką žemės ūkį, jo ateitį. Ar FAO turėtų čia investuoti daugiau lėšų, skirti daugiau dėmesio, ar palaikytumėte dabartinę FAO liniją. Ir antras klausimas. Čia parlamente kartu su FAO mes esame sukūrę parlamentų alijansą prieš badą. Dar porą metų tik tai jam. Tuo pat metu pasigendame paramos iš nacionalinių parlamentų, nors vyko didžiulis renginys Madride, Ispanijos parlamentas prisijungė prie tos kovos. Ar stengtumėte įtraukti labiau kitų valstybių nacionalinius parlamentus, nes čia turite pakankamai svertų, uh, bei tą bendradarbiavimą išskiriate kaip būtina. Sakyčiau, būtų puiku pasinaudojus šiuo alijansu aktyviai dirbti su nacionaliniais parlamentais ir taip pat pasiekti vyriausybę ausis. Ačiū už atsakymus, e, linkiu sėkmės, tikiuosi ir tikiu, kad laimėsite šiuose rinkimuose. Sakyčiau, moterys visada kitas moteris turi palaikyti ir būtų tikrai nuostabu, jeigu FAO vadovautų moteris. Bardzo dziękuję, pan poseł Andriu. Oui, merci, monsieur le... Dėkoju, ponė pirmininkė. Ačiū Jums, ponė Želenėlė, kad atvykote į mūsų posėdį. Esame nekartą susitikę vairiomis progomis įvairiuose posėdžiuose. Ir be abejo, mes sudarėm dėl to, kad mūsų partnerystės veiksmai yra labai svarbus. Sunku būtų atskirti tai, kas čia buvo paminėta nuo maisto saugos, nuo maisto suverenumo. Tuo pat metu manau, kad jūs taip pat pasisakydama parodėte, kaip jums svarbu yra maisto saugumas. Ir noriu patvirtinti, kad dirbant kartu jūs nuolatos propagavote būtent tą požiūrį, kurio tikslas yra užtikrinti maisto saugą. Lygiai taip pat ir tuo metu, kai dirbote Prancūzijos žemės ūkio reikalų ministerijoje. Jūs visiems tiems klausimams skiriate labai daug dėmesio ir pastangų, su jais tvarkėtės puikiai. E, kalbėjote taip pat apie badą pasaulyje, apie 2 milijardus žmonių, kurie iki šiol neturi pakankamai maisto. Kalbėjote apie nutukimo problemą. Visą tai rodo, kad jūs suprantate, kokie iššūkiai mūsų laukia ir kokį vaidmenį turėtų vaidinti FAO, ši maisto žemės ūkio organizacija. Aš taip pat labai domiuosi šiais klausimais Man įdomus yra teritorijų atskirų vaidmens, sprendžiančios klausimus e, svarba, e, kaimiškos vietovės, jų plėtojimas, jų dinamiška plėtra, jūs taip pat sakėte, yra svarbus dalykai. Taigi, temos svarbios, aktualios, jūsų vaidmuo bus labai svarbus reikėtų atsisakyti pseudoindustrializacijos žemės ūkio srityje. Tiesiog reikėtų daugiau, ko gero, galvoti apie maistą, jo saugą, kokybišką žemės ūkį ir čia darbo turėsite daug. Ypač kalbant apie būsimuosius laisvosios prekybos susitarimus. Ir man atrodo, laikas yra e, vertinti žemės ūkio, taip pat žemės ūkio sritį, taip pat ir agronominių požiūrių, maisto saugos požiūrių. E, Jūs puikiai visą tai pabrėžėte savo kalboje. Manau, kad visi kartu galime pasitikėti jumis ir esame tikri, kad mm, jūs puikiai tvarkysite su tais reikalais tapusi FAO generalinė direktorė, nes jūs nuolatos laikėte šių visų tikslų ir vertybių, eidama ankstesnės savo pareigas. Noriu už tai viešai jums padėkoti ir palinkėti sėkmės būsame visų darbe. Merci, monsieur le président. Merci, madame, pour votre. Mišelė, ačiū pirmininkė. Dėkoju Jums už Jūsų pasisakymą ir mm, džiugiuosi Jūs vėl matydamas šiandien čia. Daug kalbėjome apie mm, apsirūpinimą maistu ir aš norėčiau tai pažiūrėti iš kito požiūrio taško. Šią kadencijoje mes stengiamės pamatuoti, kiek ES nepajėgi yra įveikti krizių, kurios kyla pasaulinėse rinkose ir jau praktiškai dešimt metų praėjo nuo didžiojo 20-ko sutikimo, kur turkiausios pasaulio valstybės sutarė dėl FAO darbo, kad reikia skaidrumo daugiau. Ir iš tikrųjų kainos dažnai kyla dėl psichologinių veiksnių ir mūsų vadovai galvoja, kad reikia, kad informacija būtų skaidresnė. Panašu, kad tie klausimai skęsta vis tik tai e, tarp kitų klausimų e, toje jūroje ir žemės ūkė gal nepakankamai yra, žemės ūkio klausimai gal nepakankamai yra nušviečiami visuomeniai. Taigi, ką Jūs galvojate apie FAO darbą šioje srityje ir kaip Jūs ketintumėt e, vadovauti šios organizacijos darbui būtent šią kryptimį? Merci. Aš turėsiu išėti kitą posėdį, atsiprašau, bet man perduos jūsų atsakymą. Ačiū. Yeah. Ja. Ačiū, kad atvykote. Viliuosi, kad jūs laimėsite, ko linkime. Keletas klausimų apie jūsų minėtas problemas. FAO pastarųjų metų politika nebuvo vienareikšmė, buvo skatinama didesnė gamyba, tuo pat metu čia reikia diferencijuoti, kai kur yra gaminama per daug, vakaruose 70 procentų visų um, užaugintų grūdų keliauja į gyvulininkystės sektorių, taigi auginama mėsa, vargiai tokia e, įmanoma ilgalaikė mūsų ateitis. Beje, koks būtų jūsų požiūris į pramoninę, pramoninį žemės ūkį, apie tai juk daug kalbama, taip pat GMO, diskusijos, tai yra viena pusė, o iš kitos pusės yra ekologinė žemdirbystė, e, koks būtų jūsų požiūris, ar e, tų požiūrių vertinimas turėtų būti jūsų darbo dalis globalizacija ir žemės ūkis. Kitas klausimas. Mane neramina tai, kad vos keletas stambių žaidėjų dominuoja globaliuose rinkose, o ūkininkai, smulkus ūkininkai ypač išnyksta iš rinkos. Ar mm, bandysite e, keisti situaciją, kad nevaldytų viso pasaulio žemės ūkio maisto e, produktų gamybos vos porą didelių žaidėjų, kad didesnis būtų ūkininkų įsitraukimas. Thank you. Pone Maginės, parlamento vicepirmininkė. Ačiū pirmininkė, ačiū viešniai už pasisakymą. Mes daug girdėjome emocingų žodžių dėl žemės ūkio, dėl pramoninės ar smalko, smulk, mažo masto, ekologiškos žemdirbystės. Taigi, kai kas galvoja, kad ekologiška ūkininkystė, e, žemdirbystė yra tas šventasis gralis, kiti galvoja, kad pramoninė žemdirbystė yra Gerai, aš nepalaikau nei vieno, nei kito. Aš esu iš mažo ūkio, mes turėjome aštuonis e, vaikus ir burbo darbo jėga, dabar e, tik tai vienas ūkininkas yra ir kiti darbuotojai, taigi tai yra komercinis ūkis, pramoninis modelis, sakykime. Taigi kaip galime dabar vėl išrasti tą dviratį? Visi tie pasikeitimai vyksta dėl to, kad visuomenė keičiasi. Ir netiesa, kad daugelis ūkininkų, kurie pradeda nuo mažo ūkio, nori aukti. Tai, uh, Iš tikrųjų, kai ekonomika klesti, e, darbuotojai pasitraukia iš kaimo vietovių, susiranda darbus, kad geriau gyventų. Tai iš tikrųjų sunku atsakyti tą klausimą, bet aš norėčiau jūsų tam tikrų gairių, nes jūs greičiausiai pasaulyje vadovausite tokiems klausimams. Taigi, kaip suderinti tokius konfliktus, tų požiūrį, tai kas yra idealus žemės ūkio modelis Europai, besivystančiam pasauliui, kas e, galėtų vėl sugrįžti prie tų senųjų žemdirbystės metodų, kas galėtų vėl dirbti kaip anksčiau. Besivystančiame pasaulyje taip pat yra sunku surasti darbuotojų, ar, ar tai būtų stambus ūkiai, tai būtų smulkus ūkiai. Madame Kleonek. Merci, monsieur le président. Dėkoju, ponė pirmininkė. Gerbiama Pone Eslelinel, mes labai atidžiai klausome visko, kas susijęs su žemės ūkiu ir taip pat visko, kas susijęs su tas rytim, kur jums teks dirbti. Jums teks netrukus tikrai labai svarbi misija. Norėjau pasakyti, jog tie metai, kuriuos praleidote EFSA, leido jums labai aiškiai ir išmintingai pristatyti viską, kas yra susijęs su maisto sauga. Tačiau kaip ir kai kurie kolegos, aš taip pat maisto saugą sieju su maisto suverenumu. Man atrodo, tai yra svarbiausia. Man atrodo, būdama FAO generalinė direktorė, turėsite spręsti tą problemą. Nesenas pranešimas Eksomer, kuris nebesivadina Zomer, bet uh, plenarinėme posėdėje sausio mėnesį buvo balsuota dėl pranešimo ir priemus tą pranešimą EFSA galės geriau atsakyti iškylančius klausimus ir užtikrinti galės geresnį skaidrumą, kaip sakė ponas Hosė Bovė. Nes su institucijo to skaidrumo taip pat atsiras, daug, atsiras daugiau. Ir tai iš tikrųjų labai svarbu visiems mums, visai mūsų maisto grandiniai. Jaunimas, jo situacija, investicijos į žemės ūkį yra labai svarbus klausimai. Mokslo tyrimų dėgymas. Taip pat ES savo biudžete skiria lėšas inovacijų ir mokslo tyrimo programai. Lėšas pagal programą Horizontas inovacijos. Yra dalis tų lėšų skirta žemės ūkiui. Man atrodo, jog yra tikrai nepaprastai svarbu, kad ES padėtų besivystančiom šalims uh, atsiliepti į tą poreikį, diegti naują žemės ūkio praktiką, kad būtų galima tinkamai kovoti su klimato kaita. Jūs taip pat kalbėjote apie kaimiškasias vietovės ir jų plėtojimą. Man tai yra taip pat labai svarbus klausimai. Um, dinamiškas kaimo vietovių plėtojimas, dinamiškos žemdirbystės ten vystimas būtų labai svarbus. Nieko nesakėte apie moterų padėtį. Jūs be abejo prieimėte iššūkį tapti pirmąją moterim kandidate ir net nebejoju, kad tapsite FAO generalinė direktorė. Bet apie moterų padėtį nieko nesakėte. O tuo tarpu, man atrodo, šis klausimas nusipelno dėmesio, ypač besivystančiose šalyse, kur moteris yra labai aktyvios plėtojant kaimo vietovės ir žemės ūkį ten. Tad mano klausimai štai tokie ir būtų. Ką manote apie moterų padėtį? Ar turite projektą moterų aktyvumui skatinti kaimiškose vietovėse? Ačiū. Tak, pan poseł Nikolson, bardzo proszę. Yes. Ačiū Prašau, kad nebuvau pradžioje posėdžio, negirdėjau jūsų mm, įžango žodžio, bet man atrodo, iš pasarosios krizės mane sunerim, suneraminama tai, kaip maistas juda po Europą ir, pavyzdžiui, per taip vadinamąją arklienos, jautienos krizę. Mm, Man didžiausią įspūdį padarė tai, kaip kompiuterį parduoda kompiuteriams ir neaišku po to, kur kas keliauja, kokia yra visa ta maisto grandinė. Tai kaip tokius klausimus spręsti? Iš, aš, aš suprantu, nelengva, nelengva tokia užduotis. Ir niekas neturi tokio mm, pildo atsakymo, ką daryti tokiais atvejais, bet iš tikrųjų uh, Dažnai e, žmonės be skrupulų gali susikrauti milžiniškus pinigus iš tokio tipo sistemų. Ir be to neseniai e, lankiausi Brazilijoje kartu su e, komiteto narių delegacija ir mačiau, kaip, koks, kokie yra, mm, koks žemės ūkis ten, kaip palyginti tai galima su ES žemės ūkiu. Iš tikrųjų, tai visiškai nepalyginamos sistemos. Ir uh, Mm, iš tikrųjų ten ūkininkai teigia, kad jų jautiena tokia pat gera kaip mūsų, <laughs> bet tikrai, kiek be manytume, mes negalėtume konkuruoti su jais iš vis toje srityje. Ir man įdomu buvo klausytis, ką jie pasako, nes aš prisiminiau savo jaunystę, kuomet e, tik tai pradėjau ūkininkauti ir kuomet buvau tik tai um, pagalbininkas, kai visi iš tikrųjų, visi dirbo ūkė. <laughs> Šiais laikais jau to nėra. Jeigu esi ūkininkas kaimiškoje vietovėje, tai praktiškai yra neįmanoma gauti pagalbininkų, kurie dirbtų tavo ūkį, padėtų tau kažką. Tai iš tikrųjų ūkininkai net ir neturi laiko dabar kažką tai tokio daryti. Viskas pasikeitė. Ir pasikeitė vis, visa sistema. Aš, aš suprantu, aš, aš žiūriu į praeitį per rožinius akinius, aš, bet visi tą patį daro. Ir tiesa yra tokia, kad e, ta sistema pražuvo jos nebėra. Kad ir kaip norėtumėm, kad jis sugrįžtų, viskas, jos nebėra. Ir žmonės nebegali išgyventi kaimiškose vietovėse. Taigi mums reikalinga tokia sistema, kuri leistų žmonėms išgyventi kaimiškose e, vietovėse ir kad ūkininkas galėtų pagaminti maistą to, ir, ir parduoti tokiomis kainomis, kad jis išgyventų, bet ir kad žmonės galėtų jį įpirkti. Taigi aš suprantu, kad aš keliu e, didžiulius klausimus, bet <clears throat> yra tiek dalykų, kurie yra tarpusavė susiję. Ir, na, nereik, aš nežinau, nereikia čia vis, visų viskom kaltinti, bet tiesiog prisimenu tos, tos, tokius dalykus ir kyla klausimas, kaip visą tai sukontroliuoti. O šiaip bendrai noriu palinkėti Jums sėkmės. Ačiū. Jeigu leisite. Norėčiau ir aš užduodu Jums klausimą. Globalizacija. Iššūkis tai, iššūkis tai ar galimybė išspręsti egzistuojantį maisto produktų trūkumą, netolygų jų pasiskirstimą. Kai galvojame apie globalią prekybą, susidaro įspūdis, tarsi prekės juda tik viena kryptimi, kažkas kažkur gabena, kažkur perkrauna, bet e, kryptis yra viena ir ta pati. O šiaip juk e, kiekvienas, kas gamina ar augina, mielai parduotų savo produktus – problema dabartinės sistemos, sakyčiau, yra ta, kad e, ne visuomet būtina gabenti maisto produktus. Jūs kalbėjote apie didžiulę dalį pasaulio visuomenės, kuri neturi pakankamai maisto, kenčia žmonės nuo prastos mytybos pasiekmių, minėjote įvairių skaičių, pavyzdžiui, 800 milijonų yra e, neturinčių pakankamai maisto. Čia aišku, problemos mastas ne visur vienodas. Kita problema - epidemijos, dar viena globali problema. Akivaizdu, kad čia reikia globalių atsakymų. Svarbu užtikrinti užtikrinti pakankamą maisto produktų gamybą, protingą gabenimą ir teisingą jų suvartojimą. FAO, kitos tarptautinės organizacijos, finansiniai institutai visame šiame kontekste galima kalbėti apie pernelyg didelis suvartojimą. O mums parlamente Žemės ūkio ir Deve komitetams yra šios temos kasdienio darbo dalis, jos atitinkamai tikrai svarbios. Beje, jūs čia išgirdote tikrai šiltų žodžių iš Žemės ūkio ir Tėvė komiteto narių. Taip pat žinome, kokia yra komisaro Hogono pozicija dėl žemės ūkio produktų, jų logistikos. Taigi atkreipė dėmesį egzistuojančias problemas, Ir dabar, manau, atėjo laikas, ponė generalinė direktorė, atsakyti į jums užduotus klausimus, išsakyti pastebėjimus. Prašau. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Pirmiausia, noriu padėkoti jums visiems, gerbėjai Europos parlamento nariai, už jūsų paskatinimo žodžius, už jūsų paramą. Tai tikrai labai svarbu. Jūs puikiai tai žinote nes esate vykdę kampanijas rinkimų ir žinote, ką tai reiškia, žinote, kaip svarbus, kokie svarbus yra palaikymo žodžiai ir kaip svarbu yra sėkmė. Pabandysiu atsakyti pailiui jūsų klausimus. Daugelis jūsų, ponas Bovė ir kiti, Reikia Andrijo taip pat kalbėjote apie maisto suverenumo arba pakankamą apsirūpinimą maistu patiems. Uh, Aš tai suprantu e, kaip šalies gebėjimą, kaip aš jau sakiau, e, nuspręsti, kokia bus to šalies mytyba, kaip maistu bus aprūpinami žmonės, taikant įvairias priemonės, kurios yra šaliai pasiekiamos. E, šalis turi pagalvoti, ką gali pagaminti pati, visas maistą reikiamą ar dalį jo Daugeliu šalių pasaulyje išeina tik dalį maisto pasigaminti, tačiau prie to dar tenka pridėti ir visą eilę dalyką susijusių su maisto produktų prekyba. Ir tenka kalbėti apie šalies gebėjimą tuos kai kurios produktus įsigyti. FAO be abejo turi didelį dėmesį skirti šalims ir regionams pasaulyje, kur uh, E, be jokių abejonių maisto produktų gamybos lygis yra labai menkas, nepakankamas visuomenės poreikiams patenkinti, tarpu kai šalis galėtų pakankamai maisto pasigaminti pati ir dar pagaminti kitoms regiono šalims. Ir čia pirmiausia galvoju apie tas šalis, kur šiandien e, kaip tik ir yra tie žmonės, tie per 2 milijardų žmonių, kurie kenčia nuo blogo maisto, nuo nepakankamos mytybos, yra užsakarės Afrika pirmiausia ir e, Pietų Azija bei Pietričių Azija. Tuose regionuose, tuose šalyse reikia didinti žemės ūkio produktivumą. Jis kol kas yra tikrai nepakankamas ir visą tai tam, kad būtų galima patenkinti tų šalių visuomenės poreikius. Tai nėra labiau e, gamybos lygio klausimas. E, kalba sūs apie tai, kad gaminti reikia tai, ko žmonėms reikia, kad jų mytyba gerėtų. Kai lankiausi Afrikoje, e, čia pirmiausia turiu mintį Zambiją, ten gaminama daug kukurūzų ir kukurūzai yra eksportuojami. Tačiau daug žmonių gyvena jaustami maisto trūkumą. Reikėtų vystyti maisto produktų vienų ar kitų gamybą, tačiau reikia taip pat įsitikinti, kad tas gaminamas maistas patenkina visuomenės poreikius. Šioje srityje daug ką reikės nuveikti daugelį šalių ir regionų. Ir aišku, apie tai netrukus e, pakalbėsiu plačiau, FAO turi suvaidinti čia savo vaidmenį. Vėliau uždėstysiu, kaip reikėtų tai daryti. Ponas Kolumbijai atrodo klausė apie BŽUP ir jos ateitį. FAO dirba su visomis pasaulio šalimis, siektama užtikrinti, kad to šalis sulauktų reikiamos paramos, kad galėtų vystyti atitinkamas žemės ūkio viešąją politiką, tokią, kuri padėtų užtikrinti pakankamą apsirūpinamą maistų ir tvarų apsirūpinamą maistų. ES nuo pat savo atsiradimo pradžios, kai buvo sukurta Europos ekonominė bendryje, vystė tokias viešasias politikas, kurios buvo labai stiprios šioje srityje, jos daug pasikeitė ir dabar apima ekonominius elementus ir taip pat kitus elementus, kurie susijęs su aplinkos apsauga, su kaimo vietovių plėtra, su klimato kaitos problematika ir šiuo požiūriu. ES yra sukaupusi didžiulės ir įdomios patirties. Tai nereiškia, kad tą patirtį reikia klai kopijuoti, tikrai ne, tačiau uh, E, labai tvirta viešoji politika ES šioje srityje buvo įgyvendinama. Neseniai Pasaulio bankas paskelbė įdomią ataskaitą, kur yra pasakyta, jog pasaulyje 600 milijardų dolerių yra skiriama vyriausybių tam, kad būtų galima paremti e, žemės ūkį. Ir bankas pabandė paanalizuoti, kaip ta parama buvo įgyvendinama, siekiant e, gamybos tikslų ir siekiant tvarumo bei atsparumo klimato kaitai tikslų. Ir tas, kaip tik ta ataskaita, kvieščiau jūs peržiūrėti ją, egzistuoja rezumėtos ataskaitos, jie apima keturis puslapius, pats pati ataskaita yra ilgesnė. Uh, Ir ten yra lyginamos viešosios politikos vykdytos vairiose pasaulio vietose. Ir yra parodyta, kaip tos politikos keitėsi. ES politika pateikta kaip viena pozityvių politikų, e, kai buvo stengiamas saugoti bendrą gėrį, kovoti su klimato kaita, saugoti išteklius e, turimus, plėtoti kaimiškasias vietovės. Tai yra tie dalykai, kurių iš žemės ūkio laukia mūsų žmonės. Ponas Herdos, jūs kalbėjote apie maisto produktų saugą. Jūs teisus. Tai yra labai svarbus dalykas. Užtikrinant maisto saugo. Be abejo, žmonės reikia aprūpinti maistu, tačiau tas maistas turi būti saugus, maistingas ir jo turi pakakti. Jis turi būti prieinamas kad vartotojai galėtų įsigyti tų maisto produktų. Kokį vaidmenį čia gali suvaidinti FAO? Daug dalykų galima būtų padaryti. Aš, kaip jau sakiau, nesnei buvau Disabeboje. FAO e, e, posėdis ten vyko e, kartu su, su, su, su, su sveikatos, pasaulio sveikatos organizacija ir buvo kalbam apie maisto produktų saugą. Diskusija vyko tikrai labai įdomi apie tai, kaip galima būtų suteikti techninę pagalbą, kaip būtų galima padidinti pajėgumus atskirose šalyse, kad auktų sanitarinio saugumo lygis maisto produktų, ypač besivystančiose šalyse. Mane toje konferencijoje labai nustebino štai kas. Buvo a, ne, apie prekybos klausimus nebuvo kalbama kaip apie svarbiausius, nes ta tema vyks konferencija pavasarį. Daugiausiai buvo kalbama apie eksportą. Ir svarbu priminti tai, ką mes šią temą darėme Europos Sąjungoje. Pirmiausia, maisto sauga yra susijusi su mūsų visuomenės apsauga. Turime užsitikrinti ES ir visose pasaulio valstybėse, kad mes turime reikiamus standartus ir kad jie tinkamai įgyvendinti, nes tie standartai mums padeda apsaugoti vartotojus. FAO čia gali suvaidinti esmingai svarbu vaidmenį. FAO daug e, yra nuveikusi e, standartizavimo srityje kodeks alimentarius parengus. Turi egzistuoti standartai, kurie leidžia užtikrinti, kad mes turime taisyklės, kuriomis remiamės e, organizuodami savo prekybos santykius su kitomis šalimis, nes tie standartai tampa tam tikrais referenciniais standartais. Tie standartai yra naudojami daugelio besivystančių šalių, kad jos galėtų renkti savo pačių teisės aktus ir apsaugoti savo vartotojus. Šiuo požiūriu FAO turi priminti, kad kodeks alimentarijų standartai nėra tiesiog popieriui surašyti dalykai tik prekybai palengvinti. Taip, tarp, jie atlieka ir tokią funkciją be abejo, bet taip pat jų vaidmuo yra užtikrinti vartotojų apsaugą, nepaisant to, kokioje šalyje tie vartotojai gyvena. <coughs> Dėl agroekologijos toks buvo terminas paminėtas į lyg ir. Čia tikslas, kaip jūs ir sakote, yra visų pirma mažinti nuostolius ir e, švaistimą maisto. Tas labai svarbu kalbėjausi su žmonėmis iš Kanados prieš porą savaičių ir jie man sakė, kad 40 procentų maisto, kuris yra pagaminamas e, Kanadoje, yra, yra išvaistomas. Tai yra labai daug. Tai visų pirma, visame pasaulyje ir tame tarp Europos Sąjungoje turėtume mažinti nuostolius ir maisto švaistimą. Daugiau reikia gaminti daugelį e, pasaulio e, valstybių, taigi reikia galvoti apie tvarumą, kad būtų geriau pagaminama, geriau paskirstoma ir reikia galvoti apie 20, 30. 40 metų į priekį, kad turėtumėm sveiką dirbožėmį, geros kokybės vandenį ir taip toliau. Tai čia agroekologija yra vienas iš požiūrių, kuris mm, padėtų apjungti, kaip aš jau sakiau, ekologinius ir ekonominius žemės ūkio pasiekimus. Aišku, tai nėra vienintelis požiūris, tačiau tai būtų visas paketas įvairių praktikos metodų, kas leistų apjungti ekologinius aspektus su ekonominiais žemės ūkio aspektais. Reikia, aišku, tai skleisti, kaip ir per pastarosius porą metų jau daro FAO. Toliau kalbėjote apie investicijas ir tai yra mano projekto e, vienas iš esminių dalykų. Man atrodo labai svarbu yra užtikrinti, kad ir toliau investuotumėm į tuos sektorius, kaip aš jau sakiau, tai nėra praeities sektoriai, tai yra mūsų ateitis ir mums reikės tiek privataus, tiek valstybinio sektoriaus investicijų. FAO nėra investavimo agentūra. Uh, Aišku, ji yra išplėtojusi um, bendradarbiavimo programą, technologinio bendradarbiavimo programą, tikrai labai įdomi programa ir mano siekis yra sustiprinti ją. Čia FAO finansuoja projektą kuris yra modelis, pavyzdinis modelis, kuris parodo, kokios yra sėkmės istorijos, ga, kaip galima um, pagaminti daugiau ir geriau ir tvariau. Ir tikrai sieksiu sustiprinti šią programą, tačiau ta programa yra riboto masto, ta prasme, kad finansavimas yra riboto masto ir tai yra trumpalaikis projektas. O toliau, aišku, reikės mums dėti daug daugiau pastangų pastangų, jeigu mes norėsime išmaitinti ir tuos žmonės, kurie kenčia nuo bado ir nepakankamos mytybos. Tai mes norime stiprinti pastangas tam, kad FAO galėtų padėti mums paskatinti daugiau investuoti į tos sektorius. Iš tikrųjų, tai gali padaryti uh, per savo vykdomą propagavimo darbą, dirbdama taip pat e, iš vien su privatos ir valstybinio sektoriaus investuotojais. FAO jau dabar tuo užsijima ir aš ypač paminėčiau tą veiklą, kurią FAO išplėtojo dirbdama kartu su Pasaulio banku ir mm, e, infakt su Tarptautiniu žemės ūkio ir visinimis banku. Taip pat FAO teikia savo e, patirtį, savo techninę pagalbą toms organizacijoms formuojant investavimo projektus. Ir dabar apie 5 milijardai JAV dolerių e, yra tokia apimtis, tai tikrai tai yra gerai, bet to nepakanka ir reikia daugiau šios organizacijos pastangų. Uh, Aš kaip jau minėjau, galima tai padaryti dirbant su pasaulio banku, bet taip pat galima ir su įvairiais kitais viešo sektoriaus investuotojais, pavyzdžiui, regioniniais vystimosi bankais, kurie e, galėtų būti, kurie galėtų dirbti su FAO, galėtų gauti FAO pagalbą. Čia ypač reikia sutelkti dėmesį į kamiškas vietovės. Pasaulio bankas siekia, kad žemės ūkis ir žuvininkystė būtų tie sektoriai, kurie efektyviausiai galėtų padėti kovoti su skurdu. Dauguma skurdžiausiai gyvenančių pasaulio gyvena kaimiškose vietovėse ir dauguma yra ūkininkai ir žvėjai tai iš, iš, iš tų neturtingiausių, kurie gyvena kaimiškose vietovėse. Tai mintis čia būtų pasirūpinti, kad kaimiškose vietovėse būtų galima išplėtoti ekonominę veiklą, kuri suktųsi aplink žemės ūkį žuvininkys ir būtų su to susijęta. Tai aš galvočiau apie maisto perdirbimą, pakavimą, apdarojimą, mažmeninę priekybą maistu. Tokia veikla turi būti plėtojama pasitelkiant privataus sektoriaus investicijas ir tai jau vyksta, ypač Azijoje. Mums reikia toliau stiprinti tą ryšį tarp FAO ir investuotojų, kad FAO nebūtų um, finansuojanti agentūra, bet kad FAO uh, padėtų tiems investuotojams savo žiniomis, savo ekspertinė patirtimi, galvojant apie tai, kas yra tvari maisto sistema, kad būtų galima tinkamai sukurti ir gyveninti investavimo programas tose regionuose. Tokiu būdu būtų galima ir darbo vietas išlaikyti, išsaugoti, sukurti ir jaunimą išlaikyti tose vietovėse, kad jaunimas nebūtų priversti ir nebūtų viliojami pabėgti iš kaimiškų vietovių į kitą, į artimiausią miestą ar į kitą šalį šalį ir į kitą žemyną netgi. Taigi toks būtų mūsų pagrindinis tikslas. Randalbuk taip pat dėkoju už tai, kad kalbėjote apie moteris, taip ne, nepaminėjau moterų, jų vaidmuo yra labai svarbus maisto sistemose, tačiau moteris yra visur ir, ir, ir laukose dirba, ir maisto perdirbimo gamyklos jas dirba, ir parduotuvėse jos dirba, jos visur dirba. Tačiau ne visuomet e, jų vaidmuo yra pripažįstamas e, maisto sistemose. Labai dažnai jos susiduria su kliūtimis, e, pavyzdžiui, dažnai joms sudėtinga uh, įsigyti žemės, dažnai joms sudėtinga gauti išteklių, kreditų ar, ar, ar netgi gamtinių išteklių. Labai dažnai jos neįtraukiamos į sprendimų prieimimo formus ir tai yra, aišku, ne vien tik tai žemės ūkio žuvininkysės rytyje. Todėl mes turime pasirūpinti, kad e, kuomet yra priimami kažkokie tai sprendimai FAO dėl kažkokių tai veiksmų, uh, būtų ypatingas dėmesys atkreiptas į mm, kriterijų paruošimą ir parinkimą taip, kad būtų galima e, pa, e, padidinti moterų įgalėjimą. Tai būtų labai svarbu. Tai e, manau, būtų labai didžiulis poveikis maisto sistemoms ir apsirūp apsirūpinimo maistu lygiui. Taip pat jūs minėjote parlamentinį alijansą kovai su skurdu. Labai sveikinu Jūs su šia iniciatyva, manau, kad tai yra puikia iniciatyva. Aš minėjau, kad mano užmojas yra žemės ūkį, žuvininkystės ir apsirūpinimą maistu vėl įtraukti į politinės darbo atvarkės. Uh, Ir tokia iniciatyva kaip jūsų yra labai svarbi, ta linkme ir nacionaliniai parlamentai, ir Europos parlamentas taip pat, ir jų darbas yra labai svarbus, ir nacionaliniai parlamentai ir už Europos Sąjungos e, ribų taip pat yra jų vaidmo labai svarbus, ir aš labai sieksiu, kad iš tikrųjų e, tokios iniciatyvos, tokie klausimai būtų labiau matomi. Tikrai norėčiau dar daug ką pridurti, bet suprantu, kad laiko neturime daug. Vis tik tai norėčiau sureaguoti į tą klausimą, kuris buvo man užduotas dėl žemės ūkio modelio, kurį ginčiau. Manau, kad tai yra labai svarbu, yra labai daug įvairių modelių, įvairių ūkininkavimo sistemų yra pasaulyje. Ir labai svarbu yra pasakyti, kad visam, kad vertinant pasaulio mastu, smulkus ūkiai yra būtent tie ūkiai, kurie padeda labiausiai apsirūpinti maistu, užsitikrinti maisto tiekimo saugumą. Taigi jie čia yra labai svarbus ir vertinant nacionalinį valstybių situacijas, jos yra labai įvairios. Skirtingose valstybėse yra labai skirtingos situacijos. Pavyzdžiui, Pietų Afrikoje yra stambus ūkiai, sakykime kurie leidžia tokiai dideliai valstybei apsirūpinti maistu. Kitose valstybėse situacija yra kitokia. Brazilija, pavyzdžiui, buvo paminėta. Taip, yra ten ir labai stambių ūkių, tačiau daugiausia šią valstybę aprūpina maistu būtent smulkus ūkiai. Tad uh, Labai svarbu tą čia pasakyti, kad FAO turi pasirūpinti, kad ji dirbtų su visais ūkininkais, kad kalbėtųsi su visais ūkininkais. Uh, Mm, kad būtų garantuota, kad iš tikrųjų, kuomet reikalinga, um, ūkiai galėtų didinti savo produktivumą. Ypač aš čia galvočiau apie tos visus smulkius ūkininkus, kuriems reikia didinti savo produktivumą, kuriems taip pat reikia išplėtoti tokią veiklą, kuri duotų daugiau pelno, kad būtų galima pereiti nuo tokios sistemos, kur yra praktiškai natūrinis ūkis, tik, tai tik patys apsirūpina maistu, kad būtų perėta prie labiau ekonominės veiklos, kuri leis užsitikrinti pajamas. Taigi ir, ir, ir reikia nepamiršti, aišku, ir stambių ūkių, kad jie irgi būtų tvarūs, nes jie turi e, mums padėti apsaugoti gamtos išteklius ir kovoti su klimato kaita. Ir aišku, dar vienas dalykas mus vienyje, nežiūrint, kokia būtų e, žemės ūkio sistema taikoma, tai yra yra senėjanti visuomenė, taip pat ir žemės ūkio ir žuvinkysės sektoriuose tas pats yra aktualu, todėl labai svarbu yra pritraukti kaip galima daugiau jaunimo, kad, um, ir, sens, kad būtų kuom pakeisti senstančius ūkininkus ir žvėjus. Ir gal dar paskutinis momentas. Dėl globalizacijos. Jeigu leisite dar, ponė pirmininkė. Jūsų klausimas buvo toks, ar tai yra problema, ar išeitis, ar sprendimas. Tai yra faktas, globalizacija yra faktas. Jūs juk puikiai tai žinote. Ir mes ES tai žinome. Esame vieni iš didžiausių maisto produktų importuotojų ir eksportuotojų ir maisto produktų taip pat. Esame vieni iš didžiausių importuotojų ir eksportuotojų. Mano supratimu, reikia užtikrinti, kad ta globalizacija vyktų lygiai teisiškai, teisingai, kad būtų apsaugoti silpniausieji ir pirmiausia čia galvoju apie tas šalis, kurias čia minėjau, skurdžiausius ūkininkus ir žvėjus. Ir manau, kad Reguliavimo klausimas globalizacijos kontekste yra vienas iš svarbiausių. Būtina pasitelkti daugia šalias sistemas, pasaulio priekybos organizaciją, FAO ir panašiai vyksiu į Ženevą, netrukus susitiksiu su PPO atstovais, pasižiūrėsime, ką galėtume nuveikti kartu, nes norėčiau užtikrinti, kad būtų atsižvelgta į tuos, kurie labiausiai gali patirti nestabilumą rinkų, klimato kaitos padarinius ir kuriems reikia apsaugos, kad jie galėtų būti e, saugus, kad turėtų visą, kas jiems yra reikalinga išgyventi. Kodeks alimentarius taip pat yra svarbių standartų rinkinys. Būtina užtikrinti, kad globalizacija vykstų taip, kad būtų apsaugoti vartotojai, jų sveikata, kad jie būtų tinkamai informuoti. Štai ką manau apie globalizaciją. Ir tai be abejo yra ta tema, kuri įeina į FAO įgaliojimus, ketinu dirbti su kitomis kompetentingomis organizacijomis tos klausimus sprendžiant. Na ir apibendrinama norėčiau pasaky, atsakyti jūsų paskutinį klausimą. Jūs klausėte, ką reikėtų daryti, kad būtų pasiekti tie visi tikslai, kad uh, būtų daugiau maisto, būtų sėkmingai kovojama su gyvūnų lygomis, kad būtų kovojama sėkmingai su augalų lygomis, su žemės grobimu. Aš FAO matau kaip tą organizaciją, kurios gebėjimai yra fantastiški, ten yra didžiulių žinių, didžiulės patirties. Ši organizacija yra unikali, nes tas visas žinias jinai gali paversti veiksmais. Būtent dėl to ji yra pajėgi suinteresuotas pusės susadinti prie darybų stalo. Galima parengti, pavyzdžiui, dėl atsakingų investicijų savanoriškas gairias, galima uh, parengti kitas gairias, kad būtų kovojama su žemių grobimu. Tai štai FAO galėtų dirbti šiomis kryptimis, kad galėtų spręsti tuos klausimus, kuriuos jūs paminėjote, ponė pirmininkė. Daug kitų dalykų galėčiau čia pasakyti, na, bet suprantu, kad mūsų laiko, mūsų lai, laiko limitas um, yra toks, koks yra ir jo negalime pernelyg viršyti. Ačiū Labai dėkui už tokias įdomias ir išsames diskusijas. Ačiū mūsų prelegentėjai Šelan Lanelė. Ačiū kolegoms už tikrai puikius ir nelengvus klausimus. Mūsų posėdis parodo, kaip svarbu užtikrinti vis glaudesnį bendradarbiavimą tarp ES ir jungtinių tautų agentūrų. Tokiu būdu mes e, pasieksime užsibrieštą tikslą iki 30 metų išnaikinti pasaulyje badą. Tvirtai tikiu, kad bendras darbas su naujaja FAO generalinė direktorė taps dar svarbesnis artėjant rinkimams ir po jų mes turime projektą Afrikai, bei e, siekiame užtikrinti ten e, savarankišką maisto produktų gamybą. Taigi darbas su Afrika yra labai svarbi tema. Be tradicinės vystimosi pagalbos reikia naujų įrankių, kurie duotų daugiau naudos ir čia naujas FAO darbas būtų naudingas, geresnis finansavimo koordinavimas būtų puiku. Taigi linkiu Jums kuo didžiausios sėkmės, e, toliau kandidatuojat ir atidžiai seksiu, e, kaip Jums sekasi. Dėkui visiems. Ačiū. Dar norėčiau Jums kai ką priminti. Rytoj rytoj mes darbą pradedame nuo 9 valandos iki 11 vyks koordinatorių posėdis, o nuo 11 prasidės e, mūsų komiteto posėdis.